atvejį. Būtent šios europarlamentarės neliečiamybės klausimą, kadangi prieš ją Budapešte pradėta, pradėta prasidėjo teismo procesas. Taip pat buvo pateiktos tam tikros nominacijos parlamento komitetams. Jos bus įtrauktos į protokolą ir jei patvirtinant protokolą nebus jokių prieštaravimų, šias nominacijas patvirtinsime. Pone Aniko Giuri pradės eiti savo pareigas